Good afternoon, everybody. I could use my hammer. Labadiena. Galėčiau pasinaudoti savo pirmininkės plaktuku, bet gal nereikės. Sveikinu visus susirinkus po puikių vasaros atostogų, tikiuosi, kad visiems jos buvo puikios. Gal galėtume patvirtinti šiandienos e, popiečio darbosvarkę? Patvirtinta, ačiū. Pirmininkės pranešimai. Norėčiau priminti, kad šis posėdis yra transliuojamas tiesiogiai internetu. Naujausia informacija dėl komisijos narių klausimų. Naujausia informacija, kuri mane pasiekė, e, trečiadienį vakare pirmininkų sueigoje turėtų būti tai svarstama ir tikimės, kad tada jau žinosim, kurie, kurie asmenys yra siūlomi komisijos narius, kaip bus paskirstytos pareigos, kokios bus klausimų taisyklės. Tikiuosi, kad trečiadienį per dieną mes jau sužinosim, kaip kas klausysis. Ir aš įsivaizduoju, kad reikės kokių papildomų uh, E, pirmininkų konferencijos posėdžių nereiks. Aš pati nusinčiau laiškų e, ir e, komitetų pirmininkų sueigai ir parlamento pirmininkui, įvardindama mums aktualiausias problemas. Pirmiausia, noriu užtikrinti, kad vartotojų apsaugai Europos komisijoje būtų skiriamas deramas vaidmuo, pakankamai reikšmės būtų skirta šiai temai Taip pat aš norėjau užtikrinti, kad mūsų komitetas dalyvautų klausimuose dėl horizontaliųjų priemonių susijusių su vidaus rinka, vartotojų apsauga. Ir norėčiau e, priminti, kad e, vidaus rinkos komiteto kompetencija pagal naują kadenciją yra šiek tiek pakeista. Dar porą aspektų yra susiję su veikslos bendros su ekonomikos komitetu ir ITRE komitetu e, temomis. Ir e, taip pat kalbėsime apie vidaus prekybą. Taigi, kai tik žinosiu, kada klausimai vyks ar kada e, yra numatyta preliminari data, jūs apie tai sužinosite, tikrai jums pranešiu. Žinau, kad anksčiau komiteto nariai, šio komiteto nariai dalyvavo daugelie komisijos narių klausimų ir aš žinau, kad e, mums visiems sunku yra e, suderinti pagal savo planus dalyvavimą tose klausimuose, bet aš norėčiau paraginti jūs visus kad e, dalyvautumėte klausimuose, tai yra labai svarbu įtvirtinant parlamento atsakomybę ir aš pati prieš penkerius metus tikrai labai naudingai vertino visus komisijos narių klausimus man pačiai, nes tai leido geriau suprasti skirtingus kandidatus, juos palyginti ir aš tiesiog geriau supratau bendrą padėtį. dėl elektroninių posėdžių. Norėčiau priminti, kad mūsų komitetas yra nebe, nebenaudoja popieriaus. E, visus dokumentus e, galite rasti e, interneto programėlėje e-meeting. Tikiuosi, kad jūs jau visą tai žinot, jeigu ne, paklauskite sekretariato. Galbūt būtų gerai, jeigu asistentai būtų šiek tiek geriau, labiau pamokyti elgtis su tomis programomis. Toliau, ankstesnio posėdžio protokolas. Ar kas turi klausimų? Tvirtiname. Puiku. Tada periname prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl e, įgaliojimų suteikimo koordinatoriams. Turbūt visi žinote, kas tai yra. Iš esmės tai yra susiję 200, su 205 mūsų darbo tvarkos taisyklių straipsnio antra dalimi, pagal kurią komitetų pirmininkai gali organizuoti koordinatorių e, ir atitinkamų jų padėjėjų posėdžius, vadovaujantis atitinkamą procedūrą. Be to, komitetas gali e, nuspręsti skirti papildomų galiojimų koordinatoriams, jeigu mano tai, tai reikalinga. Visa tai yra grynas formalumas ir galime, aš manau, balsuoti elektroniškai. Ar galėtumėt e, balsuoti kortelėmis? So all those in favor. Kas už, sako pirmininkė. Mm. Dar 21 asmo nebalsavo. Dar trys žmonės e, turi susirasti korteles ir balsuoti. Ir tada jau baigsim balsa, balsavimą. 24, 25. Dar vienas kolega prašė, kad pridėtume jo balsą, nes neturi kortelės už, 3 prieš priimta. Toliau. E, kalbinės e, darbo, kalbinės e, darbo sistemos apibrėžimas. Norėčiau pabrėžti, kad mes siekiame kuo didesnę salę gauti, kad turėtume vertimą į visas 22 kalbas to mes norime. Paprašiau sekretoriato dar kartą patikrinti, ar iš tiesų mums reikia visų 22 kalbų, ar mes turė, kad mes turėsime parlamentarų, kurie kalbės tomis visomis kalbomis. E, būtų naudinga, jeigu tą išsiaiškintumėm. Jeigu paaiškės, kad vienos ar kitos kalbos nereikia, tada galbūt ir salės didelės nereikės. <clears throat> ir dar vienas dalykas jeigu išsiaiškinsime, kad yra verčiama tiems e, deputatams, kurie reguliariai nedalyvauja posėdžiuose, galbūt e, jie patys galėtų prisipažinti ir mes e, galbūt e, galėtume gauti iš jūsų patitinkamos informacijos ir sekretariatas galėtų ats, e, išbraukti tą kalbą iš mūsų užsakomųjų sąrašo. E, Bet aš visuomet sakau, kad e, vertėjo reikia, nes labai svarbu žmonėms žinoti, ką, kas yra sakoma ir svarbu apie tai išgirsti savo kalbą. Ačiū. Aš e, tikiu tuo, ką sako pirmininkė, bet jūsų pagrindimas gana keistas. Jeigu e, vertimo suteikimas priklauso nuo salės dydžio, tai yra ne, negerai, neteisinga. Mes e, kartais labai sudėtingus teisė kūrinius pasiūlymus svarstome mažoje salėje, o tokius lengvesnius, mažiau pastangų reikalaujančius dokumentus svarstome didesnėse salėse. Pirmininkės paminėtojo principo mes turėtumėme laikytis. Taigi, e, suprantame, kad taupyti reikia, ir galbūt posėdžius galėtume perkelti į mažesnės sales ir tada paaiškėtų, kad e, vertimo iš tiesų kaip ir nereikia. Kaip jau sakiau, prašysiu, kad mūsų visi posėdžiai vyktų desnėse, didesnėje salėje su 22 vertimo kabinom, jeigu tiek reikės. Aš įsivaizduoju, kad mums reikės tiek kalbų, nes e, narių ir pakaitinių narių diapazonas apima visas kalbas, bet mes tai dar kartą patikrinsime laikysimės taisyklių. Jeigu visi komitetai prašys didelių salių tuo pat metu, e, turbūt iškils tam tikrų nesutarimų. Prašysiu to ir aš tikiuosi, kad mano prašymas bus patenkintas ir mums e, reikia, kad jūs aktyvus šio komiteto nariai kalbėtumėt savo kalbava, kalbomis, kalba. kalba E, nes e, jūs turite išsireikšti aiškiai ir suprantamai. Aš norėčiau dar vieną argumentą išsakyti dėl kalbų. Ne tik komiteto nariai pasinaudoja vertimo paslaugomis. Yra daug žmonių, kurie e, posėdžius e, stebi internetu. Turbūt yra pakankamai žmonių už parlamento sienų, kurie domisi mūsų posėdžiais, kad visi galėtų juos suprasti, reikia, kad būtų verčiami tie komiteto posėdžiai į kuo daugiau kalbų. Norime, kad e, rink, per rinkimus žmonės žinotų, ką mes darome. Todėl būtina, kad būtų e, verčiama į kuo daugiau kalbų. Taupyti yra gerai, bet nereiškia, kad mes turim uždaryti duris nuo kitų žmonių. Nekalbam apie taupimą, mes kalbam apie tai, ar iš tiesų e, kalbinės paslaugos yra naudojamos, jeigu jos yra teikiamos. Ar iš tiesų reikia versti į 22 kalbas, jeigu yra tarp jų nereikalingų kalbų. Kaip pradžiau, sakiau pradžioje, mes e, prašėme, e, kad šis komitetas gautų didesnę salę ir galėtų turėti vertimą 22 kalbas. Pane Metsola. E, Ačiū. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti už jūsų dedamas pastangas kaip pirmininkės. Aš Pati Europos parlamente jau vienerius metus dirbu ir matau, kaip e, daug kas keičiasi. E, vertimas į maltiečių kalbą yra e, kai kuriuose komitetų posėdžiuose pridedama, o kai kuriuose nubraukiama. Man atrodo, kad IMKO komitetas yra labai svarbus Maltos piliečiams. Mes turime du E, Maltos deputatus šiame koktelė iš šešių ir jau penkerius metus jie čia dirba. Galiu pasakyti, kad Maltoje yra daug piliečių, kurie mūsų darbą šiame komitete stebi internetu. Todėl norėčiau, kad būtų atkreiptas dėmesys į šį faktą, kadangi trečdalis maltiečių parlamentarų dirba šiame komitete, o be to Maltos piliečiams e, įdomumus stebėti internetu. Thank you. Anna. Ačiū. Aš žinau, kad maltiečių kalba yra 20 pagrindinių kalbų sąraše, net 18 pagrindinių kalbų sąraše. Šiek tiek daugiau informacijos suteiksiu, ką tik gavau raštą E, mums patvirtino iš tiesų kitam posėdžiui didesnę spalę, salę spalio mėnesiui ir lapkričio 5-6 dienomis, tačiau lapkričio 17 dienai ir gruodžio 3-4 dienoms e, yra numatyta mūsų posėdį organizuoti salėje, kur yra tik 20 kabinų, o ne 22. Taigi vėl klausimas, ar mes tilpsim į tokią salę ir darome viską, ką galime kad e, galėtų visi parlamentarai dalyvauti lygiamis teisėmis. Latvių ir estų kalbos atkristų. Jį gal galėtumėt per koordinatorių e, pranešti, kas jums svarbiausia. O dabar siūlau pereiti prie šio balsavimo dėl šio punkto su mūsų vardintomis išlygomis. Balsuojame dėl e, kalbinio mechanizmo patvirtinimo elektroniškai. Trūksta dar keletos narių. Visi jau dabar balsavo. Priimta. Next, um, it's validation of Toliau mes turėtume patvirtinti koordinatorių rekomendacijas, nebaigtų svarstyti klausimų. Štai kalba eina apie septynis skirtingus dosie ir dėl šių klausimų buvo patvirtinta jau parlamento pozicija per praeitą kadenciją ir tų dokumentų pagrindų buvo, turėtų būti pradėti trišaliai susitikimai, trišalės dėrybos. Ir, aš dab, ir dabar mes balsuosime dėl to, ar galima būtų tęsti darbą su šiais visais dokumentais, kaip rekomenduoja koordinatoriai. Kas už? Atsiprašau, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 28 balsavo už, 2 susil, uh, e, susilaikė. Toliau periname prie balsavimo dėl biudžeto. Norėčiau pažymėti, kad uh, Šis biudžetas formuojamas kiek kitaip nei e, kada nors anksčiau, dėl, taip yra dėl rinkimų. Ir todėl aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už tai, kad jie labai daug dirbo per labai trumpą laiką. Buvo parengti kai kurie pakeitimai ir pagal darbo e, tvarkaraštį yra numatyta dėl kai kurių pakeitimų balsuoti raštu. Man atrodo, kad ateityje mes galėtume šį, prie šio klausimų dar sugrįžti. Nes, kai tekama tokia procedūra, mes negalime deramai uh, apsvarstyti visų klausimų. Aš dabar žiūriu mūsų pranešėją ir ji linksi man ir sako taip, ji man pritarė, kad iš tikrųjų ši procedūra nėra labai tinkama, bet ji yra taikoma dabar dėl to, kad vyko parlamento rinkimai, parlamento nariai negalėjo tink, dirbti kaip įprasta. Ir dabar aš norėčiau paklausti tų, kas dirbo ties šiais pakeitimas, ar norėtume ką nors pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkoju visoms frakcijoms ir tiems šešėliams pranešėjams, kurie iš tikrųjų nemažai dirbo. Aš turėjau parengti savo dokumentą per dvi savaitės, taip įvyko dėl rinkimų ir mes visi dirbome iš vien, gerai bendradarbiavome, daug kas man tikrai labai padėjo. Dėl kai kurių pakeitimų mes nesugebėjome susitarti ir jūs visiškai teisingai pasakėte, kad kitais metais mes turėsime daugiau laiko. Ir aš norėčiau paminėti vieną klausimą, prie kurio dar turėsime sugrįžti ateityje, tai yra bandomieji projektai. Aš dėkoju tiems, kas parėmė mano pasiūlymus dėl šių projektų, nes tai yra susiję ir su mažoms ir mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, su skaitminė darbo atvarkė ir tai yra labai svarbus dalykai. Ir bandomieji projektai tai yra dalykai, kurie turi rūpėti mūsų komitetų, kuris rūpinasi vidaus rinka ir vartotojų teisėmis. Ir turime dirbti konstruktyviai tam, kad šie pakeitimai atitiktų biudžetų komiteto reikalavimus ir tam, kad tie pakeitimai pato būtų sėkmingai patvirtinti. Taigi, pirmininkė, aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad ateityje reikia turėtume pagalvoti apie tai, kaip galėtume bendradarbiauti, uh, uh, užtikrindami didesnę paramą tiems bandomiesiems projektams. Dėkoju visiems, kas su manim bendradarbiavo iki šiol ir nekantrai lauksiu diskusijų ir balsavimų. Dėkoju. Maria Corpini. Maria Corpini. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir pasakė Catherine, laiko turėjome labai mažai. Tačiau aš manau, kad yra vienas e, principo klausimas – Aš ilgą laiką jau užsiimu biudžetais, man teko juos formuoti, kai dirbau ministre. Ir manau, kad labai svarbu būtų kitais metais biudžetą rengti visiškai kitaip. Mes žinome, kad valstybėse narėse Visi išgyvename šiokių tokių sunkumų, tai ypač jei susiduria mažos vidutinės įmonės. Ir todėl mes turėtume stengtis daryti viską, kad būtų sprendžiamos problemos, kad tie sunkumai būtų šalinami mano pasiūlymai negalėjo būti įtraukti į šį biudžeto projektą. Aš tikrai tikiuosi, kad kitais metais mes galėsime išsameu svarstyti e, kolegų pasiūlymus ir man ypač aktualus yra tie, kurie yra susiję su bandomiaisiais projektais. <clears throat> Be bandomųjų projektų mes negalėsime e, dėkti naujovių, ieškoti naujų e, problemų, kurios kyla mažam, mažoms vidutinėms įmonėms sprendimo būdų, nes iki šiol tos problemos nėra įspręstos. Manau, kad turime ir geriau bendradarbiauti su komisija ir taip pat reikėtų pragmatiškiau mąstyti, kai mes galvojame apie realias priemonės, apie tokias priemonės, kurios realiai pakeistų padėtį. Dėkuoju. Gal galime perėti prie balsavimo. Pirmiausia, turėsime patvirtinti balsavimo rezultatus, kurie, buvo, kurie susidarė po balsavimo raštu. Kas už? Dar dešimt narių nebalsavo. Gal EKR frakcijos e, prižiūrėtojas galėtų kažką padaryti? Dėkoju. Dėkoju, viskas balsavimo procedūra baigta. 30 balsavo už, 4 balsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Dabar perėmėme prie pranešimo. Ir pirmiausia, turėsime balsuoti dėl pranešėjos žodžių pateikto pakeitimo. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Balsuojame pakeldami rankas. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Pirmoji pakeitimo dalis atkrito dėl to, kad buvo patvirtintas prieš tai esantis pakeitimas, bet vis tiek turime balsuoti dėl likusios dalies. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Antrasis pakeitimas buvo atsimtas, trečiasis pakeitimas kas už? Kas prieš? Ketvirtasis pakeitimas kas už? Kas prieš? Penktasis pakeitimas kas už? Patvirtintas ankstesnis pranešimas. Kas už, kas prieš? Patvirtinta. Ketvirtas, trečias ir penktas pakeitimai buvo patvirtinti ir dabar balsuojame dėl galutinės nuomonės projekto versijos su visais patvirtintais pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Dar penki nariai turėtų balsuoti. Balsavimas baigtas. 28 balsavo už, 4 prieš. Niekas nesusilaikė. Gerai. Dėkoju. Norėčiau Jums pranešti kai ką dėl mūsų tolesnių posėdžių. Kitas komiteto posėdis prasidės 9 valandą. Ir po to bus tęsimas 15 valandą, aš kalbu apie rugsėjo 24 dieną, o ketvirtadienį rugsėjo 25 dieną mes pradėsime posėdžiauti 9 valandą ir panašu, kad per tą posėdį balsuosime. Posėdis, kuris turėjo vykti tą pačią dieną 15 valandą, ko gero nebebus reikalingas. Ar visi supratote? Ar visi pasižymėjote viską savo darbo atvarkėse? Ir mes pranešimus apie tai, kada vyks komisarų klausimai, kai tik suž tai sužinosime. O toliau tęsime darbą už uždarų durų. Ir mes susitiksime su Teisingumo reikalų generalinio direktorato